pasakė, aš, kai pradėjau dirbti, prisiekiau ant Lenkijos konstitucijos, padės ranką ant Lenkijos konstitucijos. Ir aš prisiekiau, kad aš ginsiu e, Lenkijos piliečių teises. Tai man e, iš tiesų, e, mane privertė susimastyti, su kokiu mes turime, kad mes turime apginti tuos žmonės, dėl to, kad jie bando ginti teisės viršenybę, mūsų demokratiją. Ir ir tie teisininkai, e, te, teisėjai ir e, prokurorai dabar susiduria su represijomis, taigi apsaugoti juos tai reiškia ap, apsaugoti ir apginti valdžių ar galių pasiskirstimą tai, kas pastaruoju metu vyko e, Lenkijoje, tai buvo organizuota kampanija prieš teismus, prieš teisininkus ir komisija paminėjo, kas įvyko pastaruoju metu. E, ar ES institucijos gyn, bando ginti Europos, e, e, Lenkijos e, teisės viršenybę. Man atrodo, kad dažnai ta septinto straipsnio procedūra yra taikoma per vėlai, jau pavėluotai. Man atrodo, kad mes turėtume pasitelkti tokią labiau holistinę viziją ir tas septinto, septinto straipsnio ta procedūra turėtų būti viena iš priemonių, kurią turėtų lydėti taip pat atitinkamos e, biudžetinės e, sankcijos. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad aš e, Tikiuosi, kad Kroatija, pirmininkaujantį dabar ES e taryboje, paseks fin, Suomijos pavyzdžių ir nepaisant to, kas įvyks, šis parlamentas kovos už teisės viršenybę ir demokratiją Europoje. Dėkoju. Toliau ponas Jak Mendelsin. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šį kartą kalbėsiu estų kalba. Visų pirma, aš norėčiau palinkėti stiprybės kolegoms, e, kole, kolegoms iš Lenkijos. Tikiuosi, jūs išgyvensite. Jeigu, tai, prieš mane kalbėjusiai kolegiai galėčiau pasakyti, kad e, jeigu jūs kalbėte su Lenkijos teisėju, kuris prisiekė ginti teismų sistemą Lenkijoje ir jos piliečius, tai jis turbūt prisiekė dar sovietiniais laikais. Dėl to, kad

jis dirbo ne Lenkijai, o, Lenk, o dirbo komunistiniam režimui. E, jūs e, galite pasakyti, kad tai netiesa, bet tik pasimokite istorijos. 53 e, procentai Lenkų per rinkimus palaikė dabartinę valdžią, dabartinę partiją, kuri yra valdžioje. Taigi, reiškia, žmonės nori reformos, reformų. Ir prašau, manęs ne nepertraukinėti, galėsite kalbėti vėliau. E, e, mes jau, e, kai kalbėjome apie antrąjį, antrąjį pasaulinį karą, daugimą uh, E, kalbėjusių kolegų e, tada sakė, kad Raudonoji armija e, išgelbėjo pas Europą. Ar tai suderinama su ES vertybėmis? Ar jūs garbinate tą armiją, kuri išžudė Lenkijos karius prie Katinės? Pone. E, Aš norėčiau paklausti, ar jūs atsakysite į mėlynosios kortelės e, e, klausimą. Prašau, kolega, galite užduoti klausimą. Gerbiamas kolega, aš po to, ką jūs čia viską pasakėte, galbūt galėtumėte palaukti ir kito darbo atvarkės punkto, kur mes kalbėsime apie Čekijos premjero e, situaciją. E, o jisai anksčiau buvo e, e, komunistų partijos narys, o dabar jisai yra tarybos narys ir, ir mes taip pat girdime ir jo balsą. Taigi galite palaukti dar kitų diskusijų ir galėsite taip pat pasisakyti kaip ir dėl šių diskusijų. Unfortunately, I haven't triggered my speaking time for the next session house, so would... Deja, aš nepaprašiau kalbėjimo laiko uh, uh, dėl kito klausimo, bet jūs tikrai man pametėjote gerą idėją, ačiū už tai. Toliau kitas mūsų kalbėtojas yra ponia Beta Šidlo. Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Komisarz, Szanowni Państwo. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, ponės ir ponai teismai Lenkijoje yra nepriklausomi ir laisvi. Lenkija laikosi teisinės valstybės principų. E, teisėjai gali e, protestuoti ir niekas e, neturi teisės to nuslapinti. Visi, kas sako kitaip, meluoja. Prieš keturis metus mes uh, Aš e, buvau Lenkijos e, e, premjerė ir atstovavau Lenkijai diskusijos, kuomet vyko diskusijos Europos parlamente. Mes tuomet diskutavome apie reformas Lenkijoje ir apie tai, ką būtina padaryti mūsų valstybėje, mūsų ir apie tai, ką, ką buvo nusprendusi gyvendinti mūsų vyriausybė. Per keturis metus mes įgyvendinome nemažai reformų, administracinių reformų, socialinės ryties reformų ir kitų. Žmonės mums suteikė kitą uh, mandatą kitai vyriausybei uh, tam, kad galėtume tęsti uh, E, reformas ir mums pavyko daug ką pasiekti. Lenkijos piliečiai nori, kad mes e, įgyvendintume visas pažadėtas reformas, be kita ko ir teisingumo sistemos reformą, todėl kad teisingumo sistema turi tarnauti žmonėms. Šią sistemą neturi apsaugoti privilegijuotos kažkokios mažumos ir e, neginti tik, tik jos interesų. Ne vieną kartą Lenkijos vyriausybė Be kita ko ir aš pati, kai buvau e, premjerė, pateikė komentarus, kodėl reikia reformuoti teisingumo sistemą. Teisingumo, e, teismų sistema e, perinamojo laikotarpiu nebuvo reformuota. Egzistuojanti teimų sistema buvo paveldėta iš komunistinės Lenkijos ir jūs tai žinote, Europos parlamentas tai žino. Būtent e, dėl šitų priežasčių mes nusprendėme e, įgyvendinti e, šias reformas, remdamėsi Lenkijos konstituciją, remdamėsi ES teisės aktais ir galvodami apie Lenkijos piliečių E, gerovę. Mes visuomet buvome atviri dialogui ir visuomet buvome pasirengę išaiškinti tuos ar kitus aspektus. Tačiau tam, kad vyktų dialogas, reikia dviejų partnerių. Man atrodo, jog Europos komisija ir Europos parlamentas nenori iš tikrųjų to dialogo. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Norėčiau priminti taisyklę, išlaikyti taisyklę, kurią e, nustatė prieš mane pirmininkavę kolegos, vienam kalbėtojui galima užduoti tik vieną klausimą pagal melinosios kortelės principą ir negali klausimą užduoti tas, kas e, kalb, turi e, kalbėjimo laiką, kas dar kalbės. Taigi dabar suteiksiu galimybę ponui Sikorski užduoti klausimą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Buvusi premjera Šidlo sako, kad viskas, kas vyksta Lenkijoje, yra suderinta su konstitucija. Mes nežinome, ar tai tikrai yra tiesa, nes ponė Šidlo yra ta, e, kuri pasiekė to, kad Konstitucinio teismo sprendimai nebūtų skelbiami viešai ir tokiu būdu ji pažeidė Lenkijos konstituciją ir teisės viršenybės principą. Ji dabar bando būti nešališka ne, ir kalbant apie ją. E, buvo 26 e, E, klausimai pono Sebastian Kahn. E, norėčiau priminti, kad melinoji kortelė skirta tam, kad būtų užduotas klausimas, o ne kad e, dalyvautumėte diskusijose. Kitas kalbėtojas yra ponas Konstantinos Arvanytis negalite duoti atsakymo, nes tai nebuvo klausimas. Norite vis tiek? Pone pirmininkė, tai nebuvo klausimas, bet ponas Sikorski kaip tik melavo, taigi aš galėčiau jį paduoti į teismą. Nėra e, jokio teismo proceso e, dėl mano asmens. Pone Sikorski, jūs esate melagis ir jūs esate nevertas Europos parlamento mandato Lenkijos tautos vardu. Pon, ponia kolegė, gerbiami kolegos, aš norėčiau e, paprašyti atsargiai e, elgtis su tokiais pareiškimais, kai vienas kitą kaltinate. Tam ir vyksta čia diskusijos dėl teisės viršenybės Lenkijoje. Tokia yra tema. Pone komisarė e, jau e, pristatė visą situaciją Kitas mūsų kalbėtojas yra ponas Halicki, ponas Arvanitis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu iš GUNGL, tai yra iš kairiųjų, mes labai santūriai vertiname ES įsikišimus jau į valstybių narių reikalus, nes mes Graikijoje patys patyrėme, patys turime negeros patirties, bet e, e, kas dabar vyksta Lenkijoje ir e, remdamasis pranešimu, kuriame kalbama ne tik apie teisę sistemą, bet taip pat visas pagrindinės teises, kurios e, išgyvena krizę šiuo metu, jeigu galima tai pasakyti. Nuo pat pradžių e, mano frakcijos pozicija e, buvo tokia. Lenkijoje situacija yra tokia, kad vykdomoji valdžia bando kontroliuoti teisminę valdžią ir iškilo grėsmė teisėjų nepriklausomumui. Taip pat jie neturi teisės, tai yra jiems bandoma uždrausti kreiptis į Teisingumo teismą dėl prejudicinio sprendimo. Taigi noriu pasakyti, kad mes palaikome tuos teisėjus, kurie išėjo į gatves, mes pasisakome už susirinkimų e, ir sustikimų laisvę, mes pasisakome už e, minties laisvę, žodžio laisvę, mes, norime, mes palaikome palaikome teisėjus, mes palaikome teisėjas moteris, mes nenorime baimės Europos ir diskriminacinės Europos ir manau, kad turime palaikyti Lenkijos teisėjus. Atsiprašau jūsų, kad dėl tos mėlynosios kortelės procedūros pažiūrėjau šiek tiek toliau savo sąraše ir, ir e, pa, pakviečiau jūs ne tą pavardę. Dabar suteiksiu žodį ponui Halicki vienai minutiai. Pone Šidlo, demokratiškoje valstybėje e, yra pagrindinė teisė gerbti konstituciją, o ne pažeidinėti jos. Ir jokia politinė partija, net ir valdančioji, neturi teisės pažeisti konstitucijos ir pažeisti sutarčių. Nes mes čia kalbame ne apie Lenkiją, mes kalbame apie teisės viršenybės principo apsaugojimą. E, O Lenkijos teisėjai vien tik dėl to, kad jie laikosi teisės, sutarčių, e, jie e, negali būti vien tik dėl to atleisti. ES turi reaguoti į tokius atvejus ir mes e, dėkojame komisijai, kad jį reaguoja. Kaip EPP frakcijos Lenkų delegacijos pirmininkas aš noriu pasakyti, taip, mes esame už rezoliuciją, kuri, apsa, kuri apsaugotų ir gintų piliečius, nes be teisės viršenybės nebus laisvės. Ar atsakysite pono Jaki, į pono Jaki klausimą? Ne, ponas Jaki yra kalbėtojų sąraše. Jūs taip pat esate kalbėtojų sąraše. Tai tuomet tiesiog žodį suteikiu kitam kalbėtojui, tai yra ponė Silvija Spūrek. Uh, uh, Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, na, matome, kad Lenkijoje ir toliau tęsiasi teisminės sistemos grėvimas. Tai yra daugybė metų e, trunkantis procesas. Tai mačiau, kaip ir, kaip ir parlamento nariai, reidam ankstesnės tas pareigas ir iš tikrųjų nepaisoma. Um, atitinkamų nacionalinių institucijų. Na ir dabar bus patvirtintas įstatymas, kuris labiau dar leis apriboti teisėjų nepriklausomumą. Nėra jokių abejonių dėl to, kad visi šie pokyčiai tiesiogiai pažydžia įstatymų viršinybės principą. Atsiprašau, bet pilietinės visuomenės kol kas žengti žingsniai teisėjų protestai, o taip pat ir tas faktas, kad pagal septintą straipsnį pradėta procedūra viso to kol kas nepakanka. Taigi reikia toliau kalbėti apie tai, reikia kalbėti apie tolimesnius žingsnius, reikia nutraukti aukščiausio teismo drausminimo kolegijos darbą ar komisijos darbą ir reikia pasirūpinti, kad tikrai, jeigu Lenkija nesilaikys įstatymų viršinimės principo, būtų nutrauktas europinis finansavimas. Toliau, ponė Intvelt Sofija, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad jūs taip ryštingai ėmėtės žingsnių. Tačiau dabar žvelgdama į EKR pusę ir kolegas iš Lenkijos, jūs tiesiog teisinatės um, darydami nuorodas į komunizmą. Bet tiesą sakant, daug teisėjų yra gana jauni, tikrai ne iš komunizmo laikų vaikų, o kai kurie jūsų uh, frakcijos nariai, kaip pavyzdžiui, Niderlandų demokratijos formas, mano šalyje pasitelkė tuos pasirekomendimus, užsipuldami teismų sistemą mano šalyje, nors po kosmus komunizmo niekuomet nebuvo. Tai yra visiškai aiškus bandymas pasiglemšti teismų valdžią. Man atrodo, kad jis tikrųjų, iš tikrųjų iš veikiate prieš Lenkijos piliečių interesus. Jie yra proeuropietiškiausi visoje yra Europoje. Ir jeigu jūs nepripažįstate komisijos, teisingumo teismo, parlamento autoriteto ir sprendimo, net sutarčių, tai faktiškai čia kalbate apie Lenkijos pasitrautimą de facto. Tai kaip jūs tai paaiškinsite Lenkijos rinkėjams? Atsižgreškite atgal, gerbkite europinės vertybės ir išlaikykite Lenkiją ES širdyje. Pone Intveld, ar sutinkate atsakyti klausimą pagal Melinos e, kortelės procedūrą, kuri kelia pone Zolevska? Taip? Prašau, pone Zolevska. Dėkoju, pone pirmininkė. Pone Intveld, jūs neturite žalį supratimą, apie ką kalbate. Gal galite pateikti E, teisėjų Lenkijoje persikimo pavyzdžių. Gal galėtumėte teik, pateikti pavyzdžių, kurie įrodytų, jog pažeidžiami Europiniai įstatymai. Taip, Lenkijos žmonės myli ES ir jie nori pokyčių teismų sistemoje. Pateikite konkrečių pavyzdžių. Paprašysiu, ne cituoti laikraščių antraščių, o pateikti konkrečių pavyzdžių. Kolegė, na, čia gal ne mane cituokite, o cituokite galerijoje sėdinčius Lenkijos teisėjus. Jeigu neįsiteiklausysite tai, ką sako Lenkijos teisėjai prisiekia pagal Lenkijos konstituciją, tai uh, tuomet, jeigu ne jų nesiklausysite, tai pasižiūrėkite, kas sakote, ką pasakė Europos teisingumo teismas, o jeigu jo sprendimą nepripažįsti, negali būti ES nariu. Toliau, panestrikt. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Praėjusią savaitę daugiau nei 20 valstybių narių teisėjai susirinko Varšuvoje tam, kad palaikytų Lenkų kolegas. Juos palaikė daugybė Lenkijos piliečių, kurie tikisi veiksmų iš ES pusės. Taigi raginame komisiją imtis žingsnių tam, kad būtų atsižvelgta į teisingumo teismo sprendimą, būtų imtas e, taikyti laikinos priemonės prieš um, aukščiausio teismo um, drausminimo komisija. Kai daugelis Lenkų pasisako prieš šias pavingas reformas ir įstatymų pažydimą, mūsų vyriausybė vadovai tyli. Nėra jokių rekomendacijų Lenkijos vyriausybei, nevyksta reguliarūs klausimai, nesimama teisinių žingsnių, kaip kad atitinkamų skundų procedūrų. Tai yra tos priemonės, kurias galėtų taikyti taryba nesilaikydama vienbarsiškumo principo. Taigi turiu klausimą tiek tarybai, tiek ir kitoms valstybėms narėms. Labai paprastai noriu pasidomėti. Kiek toli dar turės pažengti Lenkijos vyriausybė, kol jūs galėsit pradėti aktyviai ginti europinės vertybės? Dėkoju. Ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal Milinos kortelės procedūrą? Taip. Tuomet 77 e, vieta, kolega, prašau. Prašau užduoti klausimą. Dėkoju, ponios ir ponai. nesinorėtų, jog e, manytumėte, jog čia vyksta karas tarp pačių Lenkų. Todėl kreipiuosi į kolegas tiek iš EPP, tiek ir visus kitus kolegas. Kur jūs buvote tuo metu, kai tie, kurie yra sėdintis dabar čia parlamente, kurie anksčiau dirbo Lenkijos vyriausybėje, kurie ėmėsi veiksmų pasitelkdami e, slaptasias tarnybas, kai jie užsipuolė žiniasklaidą, kur jūs tuo metu buvote. Dėkoju. Dar sėki norėčiau pabrėžti, jog esame parlamente tam, kad išklausytume komisijos ir tarybos pareiškimų uh, apie vykstančius klausimus sutinkamai su 7 straipsnio pirmąją dalimi. Diskusijų pagrindas yra komisijos pranešimas, o pranešime yra įvardyti faktai, kuriuos ir aptarėme diskusijų metu. Todėl norėčiau dabar paprašyti atsakyti į kolegos klausimą, o tuomet jau tęsime diskusijas. Dėkoju, pane pirmininkė. Negaliu atsakyti šį klausimą, nes jis visiškai savivališkas. Mes kalbame apie pavojų statymų viršinybės principui Lenkijai, o jeigu demokratija yra tikrai to žodžio prasme, yra pripažįstamas galių atskirimas, taip pat e, pripažįstama tai, kad e, institucijos vienas kitas kontroliuoja, gerbiamas mažumas ir daugumas. Tam iškilo pavojus. Ir tikrai labai tikiuosi, kad Lenkijos žmonės ir ypač Lenkijos politikai tikrai įvertins faktus, įvertins įstatymų viršinybės padėti, europinius įstatymus ir tikrai pasižiūrės, ką jie dar turi padaryti. Maksimilian Kra, toliau. Ponės ir ponai pirmininkė, aš esu Vokietijoje advokatas, praktikuojantis advokatas. Ir žinoma, kad teisėjus skiria Teisingumo ministerija. Tai yra galių pasidalymo principas ir jis reiškia, kad kiekvieną kartą teisėjas nusprendžia laisvai pagal savo kompetenciją. Bet tai nereiškia, kad patys teisėjai išsirenka kitus teisėjus iš savo tarpo, kad jie nustato teismo procedūras ir panašiai. Tai yra ypatinga lenkiška tvarka, kad teisėjai patys iš savo tarpo renka kitus teisėjus, kolegas, direktorius ir panašiai. Tai yra sena lenkiška praktika ir ji dabar turėtų būti peržengta. Kas yra valdžių pasidalymas? Tai yra situacija, kai teisėjas e, priima ne, nepriklausomus sprendimus, bet tai nereiškia, kad jis pats save kontroliuoja. Ir dėl to aš labai stebiuosi, kad dabar dėl valdžių pasidalymo principo dabar reikalaujama tą valdžių pasidalymo principą peržengti kitą prasme ir neleisti pereiti prie tos sistemos, kuri yra visur. Pirmininkas. Kadangi buvo pakelta labai daug mėlynųjų kortelių ir kai kas tas korteles iškelia tik paskutinę sekundę ir man sunku pastebėti, kas kada tą padaro. Tai aš prašyčiau visų naudotis elektroninę sistemą, kad aš galėčiau atskirti, kas pakėlė pirmesnis tą kortelę. Ir tada galėčiau paskirstyti eilės tvarką tam, kad šioje ir taip jau pakankamai audringoje diskusijoje nebūtų dar daugiau netvarkos. Taip, o toliau kalbės ponė Višnievska. Pirmininkė, ponios ir ponai, komisarė Jaurova pasakė, kad Lenkijos valdžia nenori konsultuotis su Europos institucijomis dėl Lenkijos klausimų. Tačiau aš noriu pasakyti, poniai Jūrovai, kad Europos Sąjunga tai nėra tarybų sąjunga. Mes esam, žinoma, valstybių sąjunga, tačiau mes turime bendrą misiją, o tai nereiškia, kad mes prarandam savo nepriklausomumą. Mes esam nepriklausomos šalis ir norime išlaikyti savo kompetencijas savo valstybėje. Esame demokratiškos, laisvos valstybės, kaip ir tokia yra Lenkija. Ir nereikia dabar Lenkijos e, vardo linksniuoti šiame parlamente tokiame neigiamame kontekste. Kodėl? Todėl, tik todėl, kad Lenkijos opozicijos tikslas Lenkijoje yra šmeišti Lenkiją, drapstyti jos vardą purvais užsienyje. Tai yra jauriausias pavyzdys, kaip galima savo šalį teršti visomis priemonėmis. Nei viena opozicijos partija nesielgia taip klaikiai kaip tos vadinamosios pilietinės platformos atstovai Lenkijoje. Nors opozicijos, žinoma, darbas yra kritikuoti. Jūs turit pasižiūrėti, norite pasižiūrėti, kiek jums galima bus perinti kompetencijų valstybėse narėse. Tai gerbiami opozicionieriai, jeigu grįšite į Lenkiją, tai kaip jūs Lenkijos piliečiams paaiškinsite, uh, kad norit, kaip jūs ruošitės paaiškinti visus finansavimo trūkumus ir kaip ruošitės susijęti tai su teise. Ar sutinkate, kad jums, ponia Lukašetska, užduotų klausimą pagal žalios, mėlynosios kortelės procedūrą? Taip. Aš norėčiau, kad jūs atsakytumėte į labai konkretų klausimą. Parod, pasakykite man tuos teisės aktus arba tas nuostatas, kurios pagal tą jūsų reformą, e, kurie turėtų patobulinti Lenkijos teisingumo sistemą. Pasakykite numerius. Teisingumo sistema Lenkijoje turėtų gerbti valdžių pasidalymo principą, galių pasidalymo principą. Jeigu ponia mokėtų skaityti, ir suprasti, kas parašyta, tai tokio klausimo niekada man neužduotumėte. Visi mūsų pakeitimai tobulina Lenkijos teisingumo sistemą. Teismų sistema Lenkijoje dažnai buvo opresyvaus, prievartinio pobūdžio piliečių atžvilgių. Ta reikėjo pakeisti. Teisė ir teisingumas Du sikius laimėjo rinkimus, nes piliečiams mes pažadėjome be kita ko reformuoti teismų sistemą. Mhm. Pone, ponas Rego. Gracias. Jueces perse... Pone Rego. Persikėjami teisėjai dėl to, kad siekia įtvirtinti teisinę valstybę. Bandoma įvesti zonas, kuriuose negalėtų lankytis LGBT asmenys, bausti už e, lytinį e, švietimą mokyklose, žmogaus teisų pažeidinėjimas. Ir tai vyksta vienoje iš ES valstybių narių. Mes turime būti griežti ir e, ne tik dėl to, kad e, vykdytų gyvenintų Europos žmogaus teisų hartiją e, Lenkijos vyriausybė, bet taip pat, kad reikia užkirsti kelią kraštutinių dešiniųjų pareiškimams. Reikia matome, kad bandoma e, dabar tarsi sukurti Europos tvirtovę toms priemonėms ir tai susiję yra su kraštutinių dešimtųjų veikla. E, prie to e, jungiasi ir fašistinės jėgos. Mes turėtume susigražinti antifašistinės Europos dvasę ir užkirsti kelią tokiems bandymams. Dabar kolega Gonzalės Pons. Aš noriu pasakyti, kad mane labai sujaudino praeitą šeštąjį e, vykusi demonstracija Lenkijos teisėjų. Jie prašė, kad vyriausybė Lenkijos e, gerbtų e, Lenkijos konstituciją, kuri yra ir Europos konstitucija. Uh, Tie Lenkijos teisėjai yra ir Europos teisėjai. Jie prašė, kad būtų uh, apsaugota Europos teismų sistema, kuri yra Europos teismų sistemos dalis. Mes to paties e, dalyko prašome kiekvienos šalies, nepriklausomai nuo to, ar ta šalis būtų e, rytuose, vakaruose, šiaurėje ir pietuose. Mes giname Lenkijos žmonių teisę užsitikrinti ne nepriklausomą teismų sistemą, kurioje galėtų pasitikėti. Mes neužsipulinėjame Lenkijos vyriausybės, tačiau giname Lenkijos žmonės. Jeigu turime pasirinkti tarp šios Lenkijos vyriausybės ir Lenkijos žmonių, pasitikėkite manimi, patikėkite manimi, mes žinome, kurioje pusėje stovėti. Ir norėčiau pasakyti kolegams iš EKR frakcijos, ar jūs iš tikrųjų suprantate, kaip jūsų vyriausybė kenkia jūsų šaliai? Pone Pons, ar sutiksite atsakyti į pono Černeskio klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Taip, prašom, pone Černeski. Labai ačiū. Norėjau pasakyti, kad Lenkijos piliečiai, kuriuos jūs paminėjote, šeš, ir ačiū Jums už tai šešis kartus leido mums laimėti rinkimus ir ačiū Jums už rūpestį. Jūs Dabar kalbėjote apie Europos Sąjungą. Mums tai taip pat svarbu, nes mes esame valstybė nariai. Ir kaip galite pakomentuoti tą faktą, kad jūsų šalis, e, kuri turi teisę tam, bet e, atmetė Europos Teisingumo teismo sprendimą e, Katalonijos, Katalonijoje išrinktų Europos parlamento narių atžvilgių. Pone Pons. Du žodžius pasakysiu. Vieną angliškai, kitą ispaniškai. Angliškai sakau, meluojate. E, ispaniškai sakau tą patį. Estamentiendo, meluojate. Ispanijos aukščiausias teismas e, sutiko su Europos e, aukščiausiojo teismo e, sprendimu. Ir toks yra esminis e, skirtumas. Ispanijos aukščiausias teismas e, laikosi teismo sprendimo e, Europos teisingumo. Jūs esate melagis ir jūs meluojate. Dabar man vicepirmininkė Katarina Barlė paprašė žodžio. Prašau. Dėkoju. Vakar Europos komisija kreipėsi į teismą tam, kad būtų sustabdyta ta veikla Lenkijoje dėl teisėjų skirimo ir tikiuosi, kad komisija veiks labai ryštingai ir greitai. Šiandien jau diskutuojamas naujas įstatymas Senate, o Senate Teisės ir Teisingumo frakcija neturi daugumos. Ta, ir mes matom, kas prasidėjo. Prasidėjo iš karto dar purvo drapstimo kampanija. Savaitgalį buvo daug demonstracijų, drąsų žmonės išėjo į gatves, teisėjai, teisėjos, pro, prokurorai taip pat išėjo į gatves ir jeigu gerai supratau, ponė Šidlo, jūs pasakėte, kad tiems žmonėms negresė jokios sankcijos. Tiems žmonėms už tai, kad jie su mumis kalbėjosi, jiems negresė jokios sankcijos. Tikiuosi, kad tai e, bus tiesa nes kai kuriems teisėjams jau dabar tenka patirti tam tikras pasiekmes, kai jie nori taikyti Europos teisę. Tai, kas vyksta Lenkijoje, yra tiesiog dramatiška. Taip yra išjudinami ES pamatai, nes teisėjams neleidžiama taikyti ES teisės. Jeigu čia kalbam apie komunizmą, tai kodėl jūs skyrėte Stanislavą Piotrovičių konstitucinio teismo teisėjų, kuris 90-metyje kaip tik buvo tas, kuris persekiojo opoziciją, kuri kovojo su komunizmu. Ponas Patrik Jaki. E, Ačiū pirmininkė, kadangi mūsų sistema tokia mm, bloga. E, kągi galime pasakyti apie jūsų sistemą, jūsų režimą, kuris susilaukia tik pusės tiek paramos. Grįžtų prie nagrinėjimo klausimo. Labai tipiška, kad jūs kalbate labai bendrais bruožais, labai abstrakčiai šį vakar. Niekas nepasakė, kaip teisėjų skirimas buvo supolitintas e, Lenkijoje. Nes jeigu pas tą įvardytumėte, tai galėtume pateikti kitų klausimų. Pavyzdžiui, galėtume klausti ponios Jūrovos, kaip teisėjai yra renkami Čekijoje. Ir aš džiaugiuosi, kad e, narys iš Vokietijos pasisakė. Ar jūs žinote, kad Lenkijoje teisėjai renka kitus teisėjus, o kaipgi Vokietijoje teisėjai yra renkami neseniai. E, vienas Bundestago narys e, buvo paskirtas teisėjų, o jūs dabar turite įžulumo kalbėti apie mm, teisėjų skirimo mm, supolitinimą. Mm, E, Lenkijoje. Pakalbėkime ir apie Prancūzijos teisininkus, teisėjus, kurie buvo prievarta pašalinti iš apeliacinio teismo. Iš tikrųjų, Na, panašu, kad Lenkija jums tapo kliūtimi, kadangi e, Lenkija jau nebesilaikosi įsikibusi Vokietijos ir taip pat dėl to, kad Lenkija nenori priimti visų migrantų, kuriuos jūs bandote pas mus atsiųsti. Von Seiten der Kommission wird am Ende dann Taip, paskui komisija turės progą atsakyti iš šios klausimus, o dabar jau yra iškelta mėlynoji kortelė. Ar sutinkate, kad ponia Ana Donat jums užduotų klausimą? Prašau, ponia Donat. So much, uh, Ačiū, ponia Jaki. Uh, Žinau, kad jūs e, labai e, puikiai sugebate badyti kitus pirštais, tačiau grįžkime prie Lenkijos klausimo. Jūs e, puikiai žinote, apie ką kalbame. Parlamente buvo pristatyti Lenkijos teismų sistemos pakeitimai ir Europos teisingumo teismas priėmė savo išvadas, taigi noriu paklausti, kokios viešos konsultacijos buvo rengiamos prieš e, patvirtinant tą įstatymą. Kiek žinau, jų nebuvo. Ir taip pat e, noriu paklausti, ar jūs e, vykdysite Europos Teisingumo teismo sprendimą ar pasieksite vengrų, pavyzdžiui, ir tą sprendimą ignoruosite. Ačiū. Taip, jūs teigiate, kad pažeidžiami įstatymai, bet nieko konkretaus nepaminėjote. Kolega iš Ispanijos apkaltino mano kolegą meluojant, melu. Ir jeigu jūs sakote, kad reikia laikytis teisingumo teismo sprendimo, kada jūs paleisite savo kolegas iš kalėjimo. Ačiū, ponas Leners. Kitas kalbėtojas yra ponas Leners iš EPP. Ačiū pirmininkė. Tai, ką matėme šeštadienį Varšuvoje, buvo didelė demonstracija, teisėjai iš įvairių šalių rėmė kolegas e, Lenkijoje ir tai rodo, kokia rimta tapo padėtis. E, teisinė valstybė gali veikti tik tuo atveju, jeigu joje dirba nešališki ir nepriklausomi teisėjai. Tokiu, o tai, kas daroma Lenkijoje, nesukurs tokios teisingumo sistemos, kokios nusipelno piliečiai ir turi vyrauti tarpusavio pasitikėjimas. Komisija teigia, kad ir toliau gins teisinę valstybę Lenkijoje ir teismų nepriklausomumą, nes tai yra mūsų bendra kova. Ačiū dabar Birgit Sipel. Dėkuoju. Demokratijai Lenkijoje iškilo pavojus. Parlamentas, nepas, nepaisydamas protestų, priėmė įstatymą dėl teisėjų disciplinos. Teisėjams grėsia piniginės baudos, pažeminimas pareigose, jeigu jie kelia klausimą, ar teisingai buvo priimtas kito teisėjo sprendimas, ar kitame teisme buvo teisingai nuspręsta. Galima sakyti, kad teisėjams uždedamas antsnukis. Ir šiandien mes kalbam, kalbam jau ne, pirmi, ne pirmimi metai apie tą patį ir aš jaučiuosi kaip tame kine. E, Vilpiko diena, kur vis iš naujo ir iš naujo kartojasi ta pati istorija. Kiek dar kartų mums reikės išgirsti tą patį, kai komisija vis išsiunčia oficialų laišką, vis kreipiasi kur nors ir niekas nevyksta. Gal galima panau, pagaliau panaudoti kažkokį efektyvų instrumentą, kovojant už demokratinę Europą, kol dar nevėlu. Ačiū. Dėkoju, kolegė. Toliau, ponė Fitzgerald. Values, values of human rights, freedom of expression. Kalbame apie vertybės, žmogaus teisų vertybės, teisinės valstybės vertybės. Be jų ES negali egzistuoti ir mes kasdien remiame šiomis vertybėmis savo darbe. Ir būtent dėl to esame europiečiai ir dėl to šiandien čia ir vyksta ši diskusija. Kadangi Lenkijoje šios vertybės ir principai dėja atsidūrusios e, pavojuje dėl vyriausybės veiksmų. E, yra stengiamasi pakeisti situaciją, taikant septintai straipsnį, dėja pažangos yra nedaug ir yra galimi du variantai. Aš tikrai tikiuosi, kad visų pirma Lenkijos vyriausybė pakeis savo kursą ir imsis veiksmų, kad gerbtų teismus, kaip e, sakoma komisijos rekomendacijose gruodžio, patvirtintose gruodžio mėnesį. Ir taip pat aš noriu paraginti jūs nustoti neikti E, situacija. Mm, kitas variantas - taryba turėtų pritaikyti 7 straipsnio procedūrą ir tai padaryti veiksmingai. Iš tikrųjų, dabartinė padėtis nepriimtina ir aš reiškiu solidarumą su visais teisėjais visoje Europoje. E, manau, kad jie turi išeiti į priekį ir ginti teisinę valstybę, nes būtent teisinę valstybę verta ginti. Ponas Timoševič. Ačiū pirmininkė. Matome, kad valdžia Lenkijos toliau greuna teisinės valstybės principą. Gruodžio mėnesį žemėjai rūmai patvirtino įstatymą, kuriuo ketinama baus teisėjus įgyvendančius Europos e, teisingo teismo sprendimus. Jeigu taip ir bus, tai teismų nepriklausomybė iš vis dings. Ir žinome, kad e, buvo Teisėjai, kurie atvyko aptarti padėties su Jūrova, buvo apkaltinti e, viešai ir vyriausias prokuroras, e, tiksliau, buvo parlamento pirmininkas atvykęs aptarti tai, o, o Paskui vyriausias prokuroras ėmėsi tam tikrų grasinimų ir tai tikrai užkerta kelią teisių ir laisvių įtvirtinimui. Tai parlamentas, taryba ir komisija ir turimtis veiksmų, nes kitaip autoritetas nukentės tų institucijų. Dėkuoju dabar ir žypos pišiau. Labai ačiū pirmininkė, kad sutikėte man žodį. Galbūt šiek tiek kitaip pasisakysiu ir sureaguosiu tai, kas sakė kolega, jeigu jis kalbėjo apie e, Čekijos teismų sistemą. Aš buvau teisingumo ministras Čekijoje ir buvau atsakingas už jo už teismų sistemos reformą. Mes turėjome daug problemų su teisėjais, kurie dirbo po komunistinio laikotarpio dar. Bet mes niekuomet nepankstiname pensinio amžiaus ar panašių pokyčių neįvedėme, nors problemos mūsų buvo panašios. Taigi, neniekinkite Čekijos Respublikos, įgyvendinkite deramas reformos, kurios sutinka teisinės valstybės principus. Pone Jūrova atsidūrusi sudėtingoje situacijoje ir aš tikrai ją labai palaikau. Tikiuosi, kad jai pavyks įtikinti Lenkijos parlamentą ir E, įtikins, kad galima gyvendinti reformas postkomunistinėje šalyje. Jūs dabar turite savo ruoštų užtikrinti teisinės valstybės principus ir nekalbėti tik tai apie teisingumą po komunistinės sistemos. Dabar ponas Biedron. E, gerbiami e, Teisės ir Teisingumo, Įstatymo ir Teisingumo partijos nariai, prastos naujienos jums E, laisvi teismai tebe gyvoja kaip ir mes. Jūs galite rėkti kiek tik tai norite, jūs galite bandyti e, siekti suvaržyti mus, su, bet žmonės kiek reikės, gindami konstituciją, eis į gatves, gindami teisinės valstybės principus ir konstitucinę mūsų šalies santvarką mes ir toliau demonstruosime solidarumą taip pat ir Europos parlamente su tais žmonėmis. Jūs, jūsų elitas keliate grėsmę teisinės valstybės principams e, tiek Lenkijoje, tiek ES. Ir aš norėčiau jūs perspėti, įspėti, jeigu jūs ir toliau eisite šiuo keliu, jūs atsidursite dar desnėje izolacijoje jūs prieteisite prie Baltarusijos ir Rusijos, nes jūs bandote imtis tos pačios manipulacijos kaip ir tos šalis. Jūs kalbate apie elitą, bet kas dabar yra Lenkijoje elitas? Jūs e, neokomunistinis elitas, jūsų rankose žiniasklaida, parlamentas, e, jūs turite savo prezidentą, jūsų atstovai teismuose, bet jūs mūsų solidarumo niekuomet nesužlugdysite. Toliau kalbės ponas Murešan. Dėkoju, gerbimas pirmininkė, gerbimas kolegos. Aš esu rumūnas. Rumunijoje ankstesnė vyriausybė bandė susilpninti susi E, teismus ir tokiu būdu pakengti įstatymo viršienybę. Bet matėme, kaip žmonės ryštingai gausiai išėjo į gatves, gindami teisinę valstybę su ES vėliava, tikėdamėsi, kad ES institucijos jos, e, juos parems. Ką mes padarėme? E, šalies prezidentas sušaukė referendumą ir žmonės labai aiškiai pasisakė, daugiau negu 85 procentai žmonių pasakė, mes norime tvirtos teismų sistemos, nenorime uh, E, staigių, neskaidrių pokyčių teismų sistemoje. Nenorime, kad būtų taikoma masinė amnestija. amnestija. Ir e, aš e, kreipiuosi Lenkijos žmonės iš Strasbūro. Mes esame su jumis, mes palaikome jūs, giname jūs ir tą patį sakau teisėjams Lenkijos mūsų priežastis. Prie, prievalė yra jūs apginti ir mes tą darysime, mes taip turime elgtis galvodami apie kiekvieną ES E, kampelį mm, ir tai, kas daromas teisėjais, yra nepriimtina ir Europos parlamentas tvirtai kovos už teisėjų teisės. Ačiū. Frau Thun Hohenstein, do you have a blue card? Yes. Uh, Mr. Mures. Ar ponia Thun Hohenstein turi, nori pateikti klausimą pagal mėlynąją kortelę, ar ponas Muresan sutiks atsakyti? Taip, sutinku, nes noriu dar pakalbėti. Prašom, ponia Thun Hohenstein. Hohenstein. Kolega, kalbėjote labai aiškiai ir griežtai. Turiu klausimą. Noriu paklausti, kaip jūs pavadintumėte drausminių procedūrų taikymą teisėjams. Pateiksiu jums konkrečių pavyzdžių. Vienas iš teisėjų yra čia, ponas Žurek, Markevičius jo atžvilgių pradėtos 55 drausminės procedūros dėl to, kad jis įgyvendino teisingumo teismo e, sprendimus ir teikė mm, prejudicinius klausimus teisingumo teismui. Ačiū kolegė už klausimą. Kai tik politikai nori užgrobti visą valdžią, tai tada stengiasi neutralizuoti bet kokią opoziciją, užsipuola opoziciją, nepriklausomus teisėjus ir nori, kad e, galimybės kontroliuoti teisėjus ir prokurorus. Ir visada yra blogas ženklas, kai politikai užsimoja riboti teisėjų nepriklausomumą. Ir teisėjai niekada neturi paklusti politikams, tai yra nepriklausoma jėga valstybė ir taip ir turi būti. Dėkoju. Prieš pereinant prie spontaniškų pasisakymų kalbės ponas Arlukovič, paskutinis kalbėtojas pagal sąrašą. Pirmininkė, ačiū. Manau, kad pakankamai pamatėme, kokią vyriausybę dabar turime Lenkijoje, kiek daug yra kvailos propagandos. Tačiau mm, iš tikrųjų ši diskusija vyksta ne apie Lenkiją, o apie Europos ateitį, saugumą ir mūsų vaikų ateitį. Jeigu mes leisime bet kurioje ES šalyje suklestėti įstatymų pažeidimams, jeigu teis, teisėjai, kurie nenori klausyti valdžios, bus palaužti ir persekiojami, tai atsakomybė teks mums. Mes neturime leisti, kad nekalti žmonės būtų baudžiami ir jeigu mes leisime, kad mus kasdien užplūstų ta propaganda, tai bus mūsų nesėkmė, mūsų fiasko. E, kai kas sako, kad tie žmonės e, yra e, Putino žai, komandos žaidėjai, bet iš tikrųjų čia jau kalbame ne apie komandą, o apie e, visą laviną. Ačiū, dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Yra daug norinčių pakalbėti. Iš kiekvienos frakcijos leisiu pakalbėti vienam asmeniui. Pradėsim nuo pono Tomas Čehovski. Gerbiamas pirmininkė, kolegos, draugai. Niekas negalėtų teikti, kad aš esu kaip nors iš anksto nusistatęs prieš Lenkiją, aš esu tikrai Lenkijos draugas ir tikrai visuomet ginčiau Lenkijos ir Čekijos draugystę. Tačiau sažiningai turiu pasakyti, kai perskaičiau jūsų teisingumo, teismo, e, teisingumo reformos santrauką, tai nebegalėčiau e, sakyti, kad yra daug panašumų. Aš visuomet gyniau Lenkiją. Bet mums reikėtų dabar pasistengti šitą diskusiją kažkaip išnaudoti produktyviai, susėsti prie vieno stalo ir pradėti diskutuoti apie tą reformą, kas iš tikrųjų vyksta. Kritikuoti nėra taip svarbu, kaip svarbu pasakyti aiškiai, kad vienas ar kitas jūsų reformos žingsnis tiesiog peržengė tam tikrą ribą, kuri Čekijoje niekada dar nebuvo peržengta. Dėkoju, ponas Bin Habib. Yeah, ladies and gentlemen, Is... Ponios ir ponai, Lenkija viena iš didžių ES tautų ir Europos tautų. Jos demokratijos istorija labai sena. Prieš bet kurią kitą šalį ji jau taikė demokratinės normas lyginant e, su kitomis ES šalimis. E, kovojo ji daugiau negu 40 metų už laisvę prieš Sovietų sąjungą. Ir institucija, kuri pati paskyrė savo vadovybę. Europos teisingumo teismas priėmė taip pat tam tikrus sprendimus Ir taip pat mes matome, kad komisija veikia, kuri visiškai nėra išrinkta ir dabar veikima prieš e, įstatymą teismo partiją, kuri du kart išrinkta yra į valdžią ir dabar pasakom prieš teismų sistemos e, reformas. Ką aš noriu pasakyti, įstatymą teisingumo partijai, neklausykite šios, e, šių institucijų, Junktinė karalystė visuomet parems Lenkiją, mes būsime jūsų bičiuliai. Frau Beata Kempa. Ponia Beata Kempa. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie Biedroń. Dėkoju, pirmininkė. Pone Biedroń. E, tie, kurie parėmė jūs rinkimuose, yra būtent tie, kurie remia Rusiją ir Baltarusiją, kurią jūs čia taip minėjote. Kitas dalykas, kuris iš jūsų bent vieną kartą yra perskaitęs tai, apie ką čia kalbate, tai yra ta reforma, apie kurią jūs čia kritikuojate. Kada jūs nustosite kal kaltinti vien tik Lenkiją, o pradėsite kalbėti apie tūkstančius tų, kurių, kurie yra tapę jūsų teisingumo sistemų aukomis? Vienas žmogus, vienas vyras buvo nužudytas tik už tai, kad kažką apmėtė purvais. Jis buvo nuteistas e, ir jeigu tai būtų atsitikę pas mus, tai būtų net neįmanoma. Yra daugybė aukų mūsų tose teisingumo sistemose, kurios yra uh, už kurias e, nėra, kurių auk. Būdeliai yra nenubausti. Taip, nematau kolegos, kuris norėjo kalbėti paskutinis, todėl dabar suteiksiu žodį komisijai. Čia, Mr. President. Panas Randers, dėkui pirmininkė, norėčiau paminėti keletą klausimų, kurie iškilo per diskusijas, ypač dėl e, teisinės valstybės principų Lenkijoje. Norėčiau grįžti prie e, vakarykščio komisijos kolegijos sprendimo kreiptis teisingumo teismą tam, kad būtų e, pritaikius priemonės pažeidimo staties procedūros kontekste ir kad būtų e, drausminės skyrius e, aukščiausio teismo sustabdytas. Ir teisingumo e, teismo justis, ankstyvo sprendimo tikimės ir mes žinome, kad dabar pagal pasiūlytą E, Lenkijos įstatymą e, bus drausminami tie, kurie e, laikosi Teisingumo teismo sprendimo ar prašo tų sprendimų iš ankstinių ir drausminimo skyrius veikia. Mes norime, kad būtų stebima situacija ir tam, kad būtų gyventos priemonės, dėl kurių sprendimas buvo priimtas vakar. Tai yra svarbu ir reikalinga. Dėl naujo įstatymo projekto, e, dėl kurio vyksta teisėkuros procedūros Lenkijoje, Venus, Venecijos komisija pateiks savo išvadas ir uh, reikia siekti, kad Venecijos komisijos rekomendacijos būtų e, teisėkurs procese gyvendos. Komisija ragina Lenkijos valdžią nesimti jokių procedūrų dėl to naujojo įstatymo projekto, kol nebus atliktos visos būtinos konsultacijos. Venecijos komisijos išvados e, taip pat padės komisijai atlikti vertinimą. Noriu pasakyti, jog E, girdėjau raginimus įdėkti naują teisinės valstybės mechanizmą. Aš noriu patikinti Jūs, kad komisija e, sieks e, kaip prioritetą įskirti visapusišką teisinės valstybės mechanizmą, kuris apimtų visas valstybės narės. Ir mes parengsime sintezę įvairių priemonių, elementų susijusių su teisinė valstybė. Sieksime kalbėti apie sisteminės problemas susijusias su įstatymas, taip pat apie būtinybę užtikrinti teismų nešališkumą, būtinybę kovoti su korupcija ir taip pat būtinybę užtikrinti žiniasklaidos pluralizmą. Taip pat e, sėksime raginti, kad būtų e, numatyta galimybė galim greičiau į nustatyti problemas susijusias su teisinės valstybės principais. E, į visas priemas reikia visuomet žiūrėti kompleksiškai, negalima išskirti atskiros kažkokios nuostatos e, vienoje valstybėje narėje lyginti ją su nuostatomis kitose valstybėse narėse. Mes turime žiūrėti į teisinės sistemos kontekstą ir visa, visa e, kontrolės atsvaros principo sistemą. Dėl teisingumo teismo Europos ir jo sprendimų gyventinimo valstybėse narėse. E, tie dalykai susijęs su valstybių narių kompetencija, tačiau faktas yra tas, kad kai e, valstybė narė naudojasi savo kompetenciją, ji privalo įvykdyti savo prievolę susijusią su ES teisė. Teisinės valstybės principai e, grindžia mūsų egzistenciją ir negalime mes jų statyti statyti pavojų. Mes turime reikalauti, kad jie būtų visuomet įgyvendami ir jų būtų laikomasi. Pirmininkė komisija ir toliau stebės situaciją labai atidžiai Lenkijoje ir mes esame pasirengę palaikyti konstruktyvų dialogą su Lenkijos valdžia. Sutarties pažymimo procedūros pradėjimas nereiškia, kad nebegali tęsti dialogas. Aš e, e, Teisingumo ir dausiklų e, ministrų susitikime Zagrebe lankės 20-23 sausio dieną ir e, sustiksiu su Lenkijos teisingumo ministru, jį paraginsiu pasinaudoti šią galimybę ir e, palaikyti konstruktyvų dialogą. Dėkuoju. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Dėkojame, ponė komisarė. Dabar Laukiame ponios Bernač tarybos atstovo, atstovės atsakymo. Ačiū pirmininkė. Noriu dar kartą Jūs patikinti, kad pirmininkaujantį valstybę ir visa taryba um, teikia labai daug reikšmės šiam klausimui. Mes manome, kad tik ES institucijų ir valstybių narių bendros pastangos suteiks galimybę sąjungai užtikrinti, kad teisinė valstybė ir toliau taps pagrindiniu bendro projekto principu. E, bendrųjų reikalų taryba aptarė šią e, padėtį Lenkijoje